protokolas patvirtintas. Norėčiau informuoti apie tai, kad rytoj pirmininkaujantį šalis ir aš pasirašysime tris teisėkuros aktus pagal tai bendros sprendimo procedūrą 77 straipsnis ir šių dokumentų pavadinimai bus nurodyti.